E, teisės aktas taip pat bus e, įtrauktas į protokolą. E, dabar eisime prie mūsų darbo atverkės ponas Bėberis, Bėberis apie šią žodžių. Ponios ir ponai, EPP frakcijos vardu norėčiau paprašyti, kad per tenčias valandas ir dienas pakalbėtum ir apie Rumunijos um, padėtį. Ten uh, pradėtas tyrimas prieš, prieš poną Pondą ir socialistai, kurie turi daugumą parlamente, jie blokuoja šitą bylą, nors Timemansas atitinkamas pirmininkas, atitinkamos institucijos pirmininkas e, teigia, kad reikėtų laik, e, gerbti parlamento suverenų sprendimą. Visgi mes manome, kad visi piliečiai laukia, kad būtų daugiau aiškumo, kad būtų išaiškinta, kas vyksta. Taip pat e, teisingumo ministras Rumunijos e, teigia, kad tie, kurie išeis į gatves protestuoti, jie rizikuoja būti sulaikyti. Tai yra nepriimtina, kad Rumunijoje yra varžoma temos laisvė reikšti savo nuomonę, todėl parlamentas irgi turėtų aptarti šitą klausimą, Libė komitetas turėtų dirbti su šio klausimu ir Europos parlamentas turėtų padiskutuoti šią temą ir paruošti rezoliuciją. Mes, kai EPP frakcijoje, esame labai sunerime dėl tokios padėties. signor presidente onorevoli colleghi mano informacija visai kitokia negu kad pono Weberio. Socialistai sutinka su tuo, kad galima viešai kalbėti apie tai, pasitelkiant įprastinę procedūrą parlamente, kaip kad darydavome praeitie. Mes esame tikri, kad tą galima būtų padaryti nešališkai, rimtai ir neutraliai. Galima taip tokiu būdu išnagrinėti faktus, kad jie nebūtų iškraipyti. Taip pat nereikėtų elgtis kitaip, kad į, kaip kad įprastai e, elgesi demokratai Ponios ir ponai, daug kas nori pasisakyti, bet mes dabar turėtumėm diskutuoti apie mūsų darbo atvarkę, ne apie lybės komiteto darbo atvarkę. Taigi dabar pasisakė APP frakcija, socialistų frakcija ir man atrodo, kad dauguma mūsų parlamente yra tos nuomonės, kad reikėtų apie tai padiskutuoti. Ir lybės komitetas turėtų apie tai diskutuoti savo darbos arkės rėmose. Išklau, išklausiusi abiejų kolegų, manau, kad tai yra tema, apie kurią reikėtų kalbėti pirmininkų sueigoje, nes tai yra tikrai sudėtingas klausimas, reikėtų pirmiausiai pasitarti pirmininkų e, sueigoje. Pirmininkas, taip tikrai galima tai padaryti, bet aš supratau, kad manęs buvo paprašyta įpareigoti Libę komitetą. Galima būtų ir taip padaryti. E, bet žinoma, ir ketvirtadienį pirmininkų suigoje galima aptarti šį klausimą. Gerai. Darysime ir taip, ir taip. E, ketvirtadienį apie tai kalbėsime pirmininkų suigoje ir pranešime Libė komitetui dėl šio klausimo. Taip išspręsime šį klausimą. Šią temą daugiau niekam neleisiu pasisakyti. Ar norite pasakyti kitą temą? Kas keliate ranką? Noriu pasakyti kai ką susijusi su konstituciniu Airijos referendumu dėl konstitucijos praėjusį mėnesį. Konstitucija buvo norima įtraukti naują šeimos apibrėžimą. Uh, referendume kilo tam tikrų abejonių dėl to, kaip buvo vykdoma kampanija. E, sužinojome, kad kampanijos finansavimas e, buvo neskaidrus. Kai kurios e, iš valstybės finansuojamos organizacijos grasino, kad išbrauks tam tikrus politikus, kurie atstovavo mažumą. Pone Jūro, kai mes aptarinėjame dabartinę scenarinės sesijos darbo, darbo atvarkę, jeigu norite apie tai kalbėti, prašom, bet tai nėra bendrų pasisakymų laikas. Naruszone zostały fundamentalne zasady demokratyczne. Pagrindinės demokratinės taisyklės buvo pažeistos, ypač viešų diskusijų, mažumų diskusijų teisės. Todėl aš prašau aptarti tą klausimą, ar abi šalis turėjo vienodas teisės pagal Airijos konstituciją. Gerai, ačiū. Taigi supratau, kad niekas nenori nieko keisti darbo atvarkė, bent jau šiandien, antradienį. SND frakcija prašo deferatį pranešimo keisti E, darbo e, eigą, perkelti šitą dokumentą į Liepos mėnesį ir svarstyti Landsbergio e, pranešimą. Gerero Salom patikė šį prašymą. Ačiū pirmininkė. Dėl koferatį pranešimo tai yra svarbus dokumentas, kuriame yra labai svarbių punktų, dėl kurių mes tvirtai nesame pasiekę susitarimo. Jeigu turėtumėm daugiau laiko, galima susitarti ir šiek tiek dar pasidėrėtų ponas Koferatis su skirtingomis frakcijomis, todėl savo frakcijos vardu prašyčiau suteikti laiko, atidedant šio dokumento svarstymą ir balsavimą dėl jo iki Liepos mėnesio plenarnės sesijos. Kas norėtų pasisakyti šio klausimu, paklausė pirmininkas. Gerbimas pirmininkė, GUE frakcija taip pat mano, kad e, reikia atidėti šį klausimą iki Liepos mėnesio, kad galėtume skirti daugiau laiko kalbėdami apie šį labai svarbų klausimą. Tai galime tikrai palaukti. Kas pasisako prieš tokį pasiūlymą, jeigu niekas, tada gerero prašymas e, dėl perkelimo. Kas balsuoja už perkelimą, kas balsuoja prieš šito klausimo nu, nukelimą, kas susilaiko, priimta. Koferati pranešimas bus svarstomas vėlesnėje E, sesijoje, o dėl e, Landsbergio pranešimo bus e, kalbama plenarinė sesijoje antradienį po pietų. Trečiadienį EFDD praneš, frakcija prašo, kad tėti pranešimas, langė pranešimas būtų svarstomas po piet. Ponas Arnotas. Taip, pirmininkė. Mes dėl labai paprastos priežasties to prašome. E, Viena, aš e, viename iš, vienoje iš mažiausių apygardų per praeitą parą susitikau su daugiau kaip tūkstančių e, rinkėjų, kuriems labai aktuus šis klausimas, jis yra nepaprastai sudėtingas, reikia labai daug dar aspektų aptarti ir aš manau, kad nebūtų teisinga uh, E, galvojant apie transatlantinę partnerystę, skirti jai tik tai tris valandas diskusijų mūsų frakcijos nariai ir kiti kolegos turbūt norės pasisakyti. Taigi pademonstruokime visuomeniai, kad mums tikrai tas klausimas aktualus ir e, skirkime daugiau laiko, kad galėtume geriau išnagrinėti šį pranešimą. Ačiū, kas pasisako už tokį pasiūlymą. Kas norėtų pasisakyti už tokį pasiūlymą, jei ne? Kas norėtų pasisakyti prieš tokį pasiūlymą? Prašome, ponia Gerero. Netiksli, ne visai prieš aš pasisakysiu. Juokitės, juokitės. Noriu, nenorėčiau, kad būtų balsuojama trečiadienį. Taigi, jeigu diskusijos užsitęs vakare, tada ketvirtadienį bus balsuojama. Taigi ir aš, ir frakcija esame už tai, kad turėtumėm daugiau laiko. O daugiau laiko bus tada, jeigu diskutuosime iš ryto, užuot pradėję 9 ryto, pradėti 8 ryto. Hatte, wem habe ich dem denn das Wort gegeben? Kann der, ja, Herr Kollege, ich finde das sehr nett, dass Sie so spontan. Puiku, kolegos, kad taip, kad taip spontaniškai reaguojate. Prašom, ponia Arnot. Now, yes, we, we would be, we would be happy to, uh... Mes e, mielai sutiksime su pasiūlymu pradėti diskusiją anksčiau, 8 valandą. Taigi sutarėm bent dėl vieno, kad pradėsime ne devintą, o aštuntą. Kas prieš tai, kad pradėtumėm aštuntą? Kas pasisakytų prieš tai, kad pradedame posėdį aštuntą? Tada klausiu, kas. Taigi, anksti besikeliantis ponas Gerero siūlo atsikelti anksčiau. Kas pasisako už tai? Kas prieš tai, kad reikės keltis anksčiau? Man atrodo, kad pritarėm. Pradėsime aštuntą. Trečiadienį. Kalbame apie trečiadienį. Ponios ir ponai. Žaliųjų frakcijos prašymas yra patiktas žodinis klausimas E, sporto ir žmogaus teisų tarybai dėl Europos žaidinių bakų. Yra siūloma baigti diskusijas rezoliuciją. Ta siūlo ponė Lūnačiak, jinai pasisakys. Ačiū pirmininkė kolegos. Liko aštuonios dienos. Prasidės po jų Baku Europos sporto žaidynės. Nuo praeitos vasaros Azerbaidžiane beveik kiekvienas žmogaus teisų gynėjas e, buvo pasodintas į kalėjimą. E, mes siūlėme e, diskutuoti šį klausimą, bet nesutarėme dėl rezoliucijos. Dabar Europos taryba, kur yra kitoje upės pusėje, e, ponas Musnieks, specialusis pranešėjas ir Unė Mijatovič SBO atstovė visi raštu pasisako kalba apie tai, kad sportas negali ignoruoti žmogaus teisų. Ir manau, kad plenarnėje sesijoje, mūsų parlamento plenarnėje sesijoje neturėtume vengti, negalime vengti savo prievolių. Turime išreikšti savo valią rezoliucijos keliu. Mes turime pasiūsti aišku signalą, kad tokie žmonės, pavyzdžiui, kaip Leila Jūnus, kuri buvo viena iš kandidačių gauti Sakro premijai pernai, būtų persekiojami. Reikia, kad tos e, žaidynės neužtemdytų labai jau dabar prastos žmogaus teisų padėties Azerbaidžiane. Ir e, prašau subalsuoti už rezoliuciją. Kas palaiko ponios Liūnačiak pasiūlymą? Nuveržė. Oui, Ačiū gerbiamas pirmininkė. Tikrai liko kelios dienos iki žaidinių bagų pradžios. Prezidentas Alievas e, naudojasi šiomis e, e, žaidinėmis ir pristato savo e, režimą. Mes visi žinome, kad tai yra autoritarinis režimas, nors vitrinos puikios e, priedanga, tai yra puiki, bet nevyriausybinės organizacijos užsimančios žmogus teisėmis e, atkreipia mūsų dėmesį apie e, baisę žmogaus teisų padėtį toje šalyje. ir e, sportinės žaidinės e, tokio režimo kontekste. Mes turime kalbėti apie tai, kas dabar vyksta e, toje šalyje ir ponė Lunačiak labai teisingai pasisakė, mes turime išreikšti savo valią dėl žmogaus teisų paties. Aš esu koordinatorė nuo savo frakcijos ir pritariu tam žaliųjų pasiūlymui. Kalbu Guengel vardu. Kas pasisakytų prieš tokį pasiūlymą, ponė Marija? Pone pirmininkė. Pone pirmininkė, visų pirma noriu pabrėžti, kad klau, šis klausimas buvo aptartas atitinkamame komitete ir buvo atmestas. To komiteto dauguma nusprendė, kad nereikia priimti rezoliucijos. Be to, turėjome prieš dvi savaitės galimybę uh, nuspręsti dėl Azerbaidžiano, nes tada buvo aptariamas šis klausimas. Jau tada turėjome galimybę nuspręsti, bet e, to nepadarėme. Ir trečia, po trijų savaičių taryboje, Europos taryboje vyks diskusijos šiuo klausimu Ir ten taip pat yra komitetas, kuriame buvo nagrinėta ši tema. Jeigu parengsime e, rezoliuciją čia, tuomet kils didžiulė sumaištis ir niekas nebebus aišku. Europos tarybos komitetui. Reikia atsižvelgti į šią situaciją. Žinoma, žmonės gali prieštarauti diskusijoms, bet mes neturime laiko, mums neliktų laiko renkti e, rezoliuciją ir ją aptarti ir leisti visoms frakcijoms priimti savo poziciją. Ačiū. Dėkoju, balsuosime dėl ponios Lunačiak pasiūlymą. Kas už jos pasiūlymą, prašome kelti ranką. Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Prašom. Apstimung ist eröffnet. Balsuosime elektroniniu būdu, pradedamas balsavimas. Ar visi spėjote? Dar kartą klausiu, ar visi pabalsavote? Baigiame balsavimą. Pasiūlymas atmestas 136 už, 136 prieš.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 Šitą bėdą turime jau daugybę metų, čia dabar nieko nepakeisime. Taigi, ponė Lunačiak, ar vėl kalbėsite apie mūsų darbo tvarkę? Prašom. Tiesiog norėjau dar kartą paklausti. Kažkas iš liberalų sako, kad neveikia įranga, balsavimo įranga. Jeigu taip, nežinau, kaip jie būtų balsavę, bet jei tikrai neveikia įranga, tai reikia tai žinoti, nesvarbu net jeigu tas balsas yra už ar prieš, nu, aš tikiuosi, kad jis būtų už. E, žinote, kad bėda yra ta, kad kai balsuojame vardu, vardiniu balsavimu, mes turime visą laiką tą pačią problemą. Jeigu neteisingai kišama į kortelę, aparatas neveikia. Deja, aš neturiu kitos išeities, tik patvirtinti, kad iš tikrųjų būna per elektroninius balsavimus tokių dalykų. E, kartais. Kartais taip atsitinka, bet nieko negalima pakeisti. Taigi, dėkoju visiems, mūsų darbo tvarkė patvirtinta, o dabar pereisime prie pirmojo darbo tvarkės klausimo, pono Ziekierskio pranešimo. 2015 m. kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koficijantas. Žodis ponui Sekeriškiui pranešėjui. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai.